Ladies and gentlemen, please take a seat. We have now votes on some minor reports. Panas ir ponai, šiandien turime e, balsuoti dėl kelių nereikšmingų pranešimų. E, man gaila, kad kolegė neišgirda šios mano pastabos, laimiai 14 punktas, ne, 15 punktas e, dėl Jotkalnyjos. Čelzas Tenakas yra pranešėjęs šio klausimo, ar norite pasisakyti. Ačiū pirmininkė, vakar vakar vyko diskusijos ir dauguma politinių partijų nusprendė pritarti kompromisiniams pakeitimams. Žalieji e, kai kuriems iš jų prieštaravo, tačiau balsavimo sąraše yra aiškiai nurodytos balsavimo rekomendacijos ir mūsų pozicijos, tai galime pradėti balsuoti. Pirmininkas, ačiū. Pradėkime balsuoti nuo e, pirmosios dalies aštunto pakeitimo, kas už, prieš susilaiko atmesta. Ačiū. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaiko atmesta. Dvyliktasis už prieš susilaiko. Pritarta. Tryliktasis už prieš susilaiko atmesta. Keturioliktasis už prieš susilaiko atmesta nebuvo aišku, galbūt atmesta, tačiau reikia pasitikslinti. Tikslinamės dėl 14. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 41 už 20 prieš. Au. Oh. 15 trūksta. 16 už, prieš susilaiko atmesta. 17 už, prieš susilaiko. Pritarta 18 už, prieš susilaiko atmesta. 19 atsimtas, 20 kas už, prieš susilaiko atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko atmesta. 22. Už, prieš, susilaiko. Pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl šito pakeitimo. Balsuoti pradedame. Jeigu neturite balsavimo kortelės, tai jums nepasisekė. Balsuoti Baigiame. Tikrai nepasisekė. Pritarta. Dvidešimt trečias už, prieš, susilaiko, pritarta. Dvidešimt ketvirtasis už, prieš, susilaiko, pritarta. 26 už, prieš, susilaiko, pritarta. 27 su pirmoji žodinio pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 30 už prieš susilaiko atmestą. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 42 pakeitimas, kuris yra čia. Kas už prieš susilaiko atmesta. 46 už prieš susilaiko atmesti. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 49. kas už, <clears throat> prieš, susilaiko atmesta. 52. už, prieš susilaiko. Turime pasitikslinti, kadangi daugelis nebalsavo apskritai, taigi pradėjome balsuoti elektroniniu būdu. 52 pakeitimas. Balsuoti baigiame. pritarta 38 balsais už ir 28 prieš. Penkiasdešimt trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta, penkiasdešimt ketvirtasis už prieš susilaiko pritarta. 55 už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 59 manau yra kitas pakeitimas iš dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį, kuri prasideda Underlines Charter, taigi kas už, kas prieš, susilaiko pritarta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kodėl mes balsavome dėl tų dviejų dalių? 60. Su pono Vaigelio žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaiko pritarta. 61. Už prieš susilaiko. Manau, kad atmesta. Ne? Norite pasitikslinti? Gerai. Uh, vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta 29 balsais už, 35 prieš, 62 už, prieš susilaiko pritarta. 63 už, prieš Atmestas 64 už, prieš, atmestas 65 už, prieš, pritartas 66 už, prieš, pritarta 67 už, prieš, pritarta 68 už prieš. Manau, kad pritarta tą pačią balsų persvarą, 69 už, prieš atmestą. 70 už, prieš atmestą, 71 už, prieš atmestą. 72 už, prieš, atmesta. Septyniasdešimt trečiasis už, prieš, pritartas. Septyniasdešimt ketvirtasis už, prieš, pritartas. Septyniasdešimt penktasis už, prieš, Atmesta. 22 tiksliau, antrasis. Už. Prieš. Ankst, iš, anksti iš ryto skaičiai dvejinasi kartais, sako pirmininkas. Atmesta. trečia ir, ir ketvirta pataisa už, prieš susilaikė atmestą. Penktasis pakeitimas už, prieš atmestą. Šeštasis už, prieš atmestą. Septintasis už. Dėl šeštojo pakeitimo tikslinamės balsavimo rezultatus. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis, kas už prieš tikslinamės. Balsuoti baigiame. Pritarta 40 balsų už, 26 prieš. Esama slaptos daugumos šioje salėje. Dar pirmas pakeitimas lieka, kas už, prieš, Pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta 60 balsų už, 2 prieš, 8 susilaikius. Sveikiname Čarlzą. Dabar Tarėkime prie Bosnijos ir Hercegovinos pranešėja yra Doris Pak. Ar norėtum ką nors pasakyti? Prašyčiau visų elgtis apdairiai balsuojant ir žiūrėti, kaip aš balsuoju. Pateiktos yra dvi pataisos, kurios mano nuomonė galėtų daugiau žalos atnešti nei naudos. Pirmininkas ponia Pak, kas drįstų nepaisyti jūsų rekomendacijų. Aš bent jau nieko met nedrįsdavau. Pirmas kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. 21. Už prieš susilaikė atmestą. 22. Už prieš susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas. Už prieš susilaikė pritarta. 23 iš dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė pritart antroji dalis už prieš Balsuoti baigiame. Pritarta 42 balsais už, 24 prieš, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta 27 už, prieš, atmesta 28 už, prieš, pritarta. 29 už, prieš, atmesta, 30 už, prieš, atmesta, 31 už, prieš, pritarta, trečiasis kompromisas už, prieš, pritarta, 33 už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuokime dėl penktojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 44 už, prieš, atmesta 45 už, prieš, atmesta 46 už, prieš pritarta 47 už, prieš pritarta 48 už, prieš atmesta 49 už, prieš pritarta 50 už, prieš pritarta 51 už prieš pritarta. 52 už prieš pritarta. 53 už prieš pritarta. 54 pirmoji dalis kas už prieš Kas už antrąją dalį tuomet? prieš susilaikė pritarta. 55. kas už prieš turime pasitikslinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 29 balsais už, 38 prieš atmestą, 56 kas už, prieš pritarta 57 už, prieš atmesta 58 už, prieš atmesta 59 už, prieš pritarta 60 už, prieš Pritarta 61 už, prieš. Pritarta šeštasis kompromisas už, prieš. Pritarta septintasis kompromisas už, prieš. Pritarta 69 už, prieš pritarta Aštuntasis kompromisas. Pone Kornelisin prašo žodžio. Aš e, norėčiau pateikti žodinį pakeitimą aštuntajam kompromisui, siūlydama išbraukti žodžius susirūpinę dėl e, e, ekstremizmo iki continue on this path. And violence in close collaboration with the international community calls for awareness, investigation and elimination of extremist threats of any kind in the whole of the Western Balkan region. Doris. Doris. Vakar susitarėme dėl kompromiso. Aš manau, kad jame labiau <clears throat> atspindima dabartinė padėtis ir reikia e, ne tik pasirengti tsunami, tačiau taip pat ir pasirūpinti, kad jis nekilt. Kas už aštuntąjį kompromisą? Prieš pritarta. 73 už, prieš 74 už, prieš atmestą. 75 už, prieš pritartą. Dėl 76 balsuosime dalimis, kas už pirmąją dalį. Pirmininkas e, labai atsiprašo už savo pavaduotoją. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Pritarta. Už, prieš. Neaišku. A. Dabar elektroniškai tikslinamės dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. 77. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Kas už kankinimų palankų vertinimą? Dabar suprantu, kodėl mano frakcija nusprendė balsuoti prieš antrąją dalį. kas už, prieš, susilaikė, manau, reikia pasitikslinti, veikiausiai pritarta. Pradedame balsuoti. Kata. Das Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuokime dėl 80 pakeitimo už prieš susilaiko pritarta 81 už prieš susilaikė pritarta 82 už prieš pritarta 83 už prieš atmesta 84 už, prieš pritarta, atmesta 85 už, prieš dalyvavimas balsavime yra labai menkas, taigi prašau aiškiai balsuoti. Dabar tikslimis elektroniškai dėl 85. Balsuoti baigiame. 33 balsais už, 34 prieš atmestą. 86 e, už, prieš pritarta. 87 už, prieš atmesta 88 už, prieš pritarta 89 už, prieš pritarta, 91 už, prieš atmesta, 92 už, prieš atmesta. Devyniasdešimt trečiasis už prieš susilaikė pritarta. 95 e, su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta 96 už, prieš pritarta 97 už, prieš pritarta 98 už prieš atmestą, 99 už prieš pritartas, 100 už prieš atmestą, norite pasitikslinti, pradedame balsuoti dėl šimtojo. Balsuoti baigiame. 32 balsais už, 34 e, prieš, atmesti mano sakalo akis ne suklydo. 101 už prieš atmestą, 102 už prieš. Turime pasitikslinti, veikiausiai atmestą, tačiau nedidelę balsų persvarą, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 33 už, 37 prieš atmesta, 103 už, prieš pritarta, 104 už, prieš pritarta, 105 už, prieš pritarta, 106 už, prieš atmesta 107 <clears throat> už prieš atmesta 108 už prieš tikslinomis pradedame balsuoti balsuoti baigiame 31 balsų už 35 prieš atmesta devintasis kompromisas kas už prieš susilaiko pritartas 111, kas už. <clears throat> Pone Botskur, prašau žodžio. Norėjau pasiūlyti mm, šiam pakeitimui žodinę pataisą, nes gavau informacijos iš Kroatijos kad buvo sustabdyti tilto statybos planai. E, taigi reikia atsižvelgti į tai, kad Bosnija priešinasi šio tilto statybai, kadangi tai galėtų padaryti žalos santykiams tarp šalių ir <clears throat> e, Pone pak, jeigu ponė Boskurt e, duotų Kroatijai pinigų, tai e, jinai ir toliau šį tiltą e, statytų, tuo tarpu jį nutraukė statybas ne dėl Bosnijos pastangų, dėl to, kad neturi biudžeto lėšų. Aš nepri, nepritariu šią pataisį. Pirmininkas, galime balsuoti. Ar tai yra 111 pakeitimas? balsuojame dabar dėl 111 e, pakeitimo, taip kaip su žodinė pataisa, kurią pateikė ponia Boskurt. E, Pone Boskurt pasiūlė e, papildyti savo pakeitimą tinkamą žodinę pataisą. Doris yra teisi, jeigu Jeigu e, pranešė prieštarauja žodiniam pakeitimui, todėl tai jo negalima balsuoti. Tačiau pirmininkas teigia, kad jeigu pakeitimo autorė siūlo pakeisti savo pakeitimą, galima dėl jo balsuoti. Da, da, Doris Pak. <clears throat> Tai yra visiškai, naujas, e, visiškai nauja nuostata, nes yra užsipuolama valstybė dėl to, kad negali statyti tilto e, kita valstybė. Tai nieko bendro neturi su Bosnija. Tai yra e, susiję tik tai su to, kad tas tiltas turėtų būti statomas su, per Bosnijos teritoriją. Tačiau tai nieko bendro neturi e, su dabartinė padėtimi, nes puikiai žinome, kokia yra Kroatijos biudžeto padėtis. Mes negalime priversti Kroatijos statyti šio tilto, jeigu ji neturi tam pinigų. Balsuojame dėl 111 pakeitimo jo e, pirminės redakcijos, o ponė Boskut gali savo žodinį pakeitimą siūlyti per balsavimą plenarinėje sesijoje, kas už 111 pakeitimą. <clears throat> Kas už 111 pakeitimą? Prieš tikslinamės. Pasitiksliname. Balsuoti baigiame. 33 už 35 prieš atmestą tiltas nebus statomas. 112 ponė Lunačiak prašo žodžio. Pone pirmininkė, aš nesupratau, dėl ko mes balsuojame. Aš manau, kad mes balsuojame dėl, dėl pirminės pakeitimo redakcijos. A, tai tada gerai. 111. Kas už? prieš atmestą. Antrasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš pritarta. Ketvirtasis, kas už, prieš atmesta penktasis už, prieš, pritarta šeštasis už, prieš, pritarta. Septintasis už, prieš, atmesta aštuntasis už, prieš, atmesta. Devintasis su žodinė pataisa. Prieš, pritarta dešimtasis už, prieš, pritarta. Vienuoliktasis už, prieš, Pritarta. Dvyliktasis už, prieš, atmesta. Tryliktasis iš trijų dalių. Kas už pirmąją, prieš, pritarta. Kas už antrąją, prieš, atmesta. Kas už trečiąją, prieš, pritarta 14 kas už, prieš, pritarta 15 kas už, prieš, tikslinamis. Dėl 15 pakeitimų. Balsuoti baigiame. 32 balsais už, 38 prieš atmestas, 16 už, prieš pritarta, 17 už, prieš pritarta, 18 už, prieš pritarta, pirmasis už, prieš pritarta, antrasis už, prieš pritarta, trečiasis už, prieš pritarta. Baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu, kas už. Tiksliau balsuoti baigiame. Pritarta 58 balsais už, 3 prieš ir 9 susilaikius. Sveikiname Doris. Two minutes. Peter. Hmm? Yeah. Two minutes. Uh, We'll continue now. Tęsime balsavimą. Pereikime prie Serbijos. Pranešimo dėl Serbijos. Okay. Compromise one. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Atsiprašau, pirmininkė. Ponas Kačin nori kažką pasakyti. Prieš pradedant Norėjau pasiūlyti nedidelę pataisą 153 pakeitimui papildyti Makedoniją, pakeisti buvusią e, Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Tokią formuluotę, tokio, toks buvo prašymas iš graikų kolego pusės ir aš pritariu jam. Ir dėl 113 ir 14 pakeitimų. 113 susijęs su valachų mažumą. E, Ket, abiejose šiuose pakeitimuose e, nėra pa, pri, visiškai priimtina formuluotė, tačiau aš parašysiu laišką Serbijos valdžiai, e, aiškindamas, kad mes tikimės, jog jie užtikrins deramą mažumų apsaugos lygį visoje Serbijoje, įskaitant ir jos centrinę dalį. Tai sudarys galimybės valachams e, taip pat e, e, naudotis tą deramą apsaugą, mažumų teisų apsaugą, nes reikia atsižvelgti į dabartinę centrinėje Serbijoje esančią situaciją. Pirmininkas, mes visi suvok, su, supratome jūsų poziciją ir balsuokime. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, Atsiprašau, dėl 153 pirmininkas, nepradėkime diskutuoti kalbėtoje. Jis siūlė žodinius pakeitimus. Okay. Compromise one. Compromise one. Who... Pirmininkas, kas už pirmąjį kompromisinį pakeitimą? Prieš patvirtintą. 23 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 25 kas už, prieš, atmesta. 26 kas už, prieš, priimta. Kompromisinis Antrasis pakeitimas, kas už. Dvidešimt devintas, kas už, prieš, priimta. Trisdešimtas. Už, prieš. Manau, reikia pasitikrinti. 30 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 30 už 34 prieš. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. 40. Atsimtas. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Atsiprašau, pirmininkė. Norėčiau pateikti žodinį pakeitimą ketvirto kompromiso pabaigoje, kur paskutinėme sakinyje kalbama apie Dviejų, dėl dviejų liekančių kelio pertvarų išardymo ir siūlyčiau kalbėti apie e, Serbijos teritoriją. Pirmininkas atmesta. Ketvirtasis kompr kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Pirmoji dalis, tai buvo pirmoji dalis. Kas už antrąją dalį? prieš atmesta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 51 su dviem žodiniais pakeitimais, kas už, prieš, priimta. 52 atkrenta. 59. Pono Šiopfilino pakeitimas kas už. Prieš. Priimta. Penktas kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš. Priimta. 66. Kas už. Prieš. Priimta. 67. Už prieš atmesta. 68 kas už prieš priimta. 69 e, išskyrus tą vietą, kur nenorime, e, e, nenorime žodžių stiprina strategiją, patvirtinta. Šeštasis pakompromisinis pakeitimas, kas už, prieš priimta. 76, kas už, prieš priimta. 74, kas už, prieš priimta. 77 už, prieš priimta. 78, dvi dalis, pirmoji dalis Kas už, kas prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, priimta. 79 kas už, prieš, priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš priimta. Dabar balsuosime dėl 37, atsiprašau, 73 pakeitimo. Su šodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Priimta. 90 kas už? Prieš Atmesta. 91 už. Prieš. Priimta. Devintas kompromisinis pakeitimas. Kas už. Prieš. Priimta. 93. Kas už. Prieš. Priimtas. 94. Už. Prieš. Atmesta. 95 už, prieš, priimtas. 97 už, prieš, priimtas. 98 kas už, prieš, priimtas. 99 už, prieš, priimtas. Šimtasis kas už, prieš, atmestas. Šimtas pirmasis kas už, prieš, priimtas. 102 kas už, prieš, patvirtinta. 103 kas už, prieš, atmesta. 104 už, prieš, atmestas. 105 už, prieš, atmestas. Dešimtas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. 113 kas už, prieš priimtas, atmestas, atsiprašau, sako pirmininkas. Pasitikrinkime. 113 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 27 už, 41 prieš. 114 kas už, prieš. Atmesta, man atrodo, ta pačia dauguma. Pastikrinti? Gerai. Tikrinamės. Beveik baigiam balsuoti, dabar baigiam galutinai. 28 už, 37 prieš, taigi atmesta. 116, kas už, prieš, priimtas. 11 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. 100, 126, kas už, prieš, priimtas. 12 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš priimtas. 13 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš priimta. 134 pakeitimas, kas už prieš atmestas. 135. Balsuojame iki žodžių policies Kas už 135 tokią formą? Prieš priimta. 136, kas už? Prieš priimta. 137 už atkrenta. 138 kas už prieš priimtas. 139 už prieš. EPP nebalsavo ir buvo patvirtinta. Buvo priimtas, nu, bet pasitikrinkime. Who is for? No, it's. Okay, four. Okay. Now it's stopped. Baigiame balsuoti. Vidinės diskusijos EPP patvirtinta 55 balsų persvara. Šimtas keturiasdešimt pirmas kas už, prieš, priimta. Šimtas keturiasdešimtas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, atmesta. Antroji dalis Atkrenta antroji dalis. 142. Kas už? Prieš. Priimta. 143. Kas už? Kas už? Kas prieš? Atmesta. 14 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Dabar 152 pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Pone Brantner. Turėjome žodinį pakeitimą, e, kurį pateikė ponas. E, Kačin dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, man nemka tą formuluotę. Tekste yra žodis Makedonija. Ir turėtų tas tekstas toks ir išlikti. Visose mūsų rezoliucijose turime vartoti oficialią kalbą, oficialias formuluotės, sako pirmininkas. galime pasakyti, kad esame prieš tai, prieš tokias formuluotės, bet vis tiek reikia jas naudoti, vartoti. Na, bus techninio pobūdžio pakeitimas. Ar yra dar žodinių pakeitimų? Pone Brauk. Tai yra politinis klausimas. kalbant apie šį pavadinimą. Tai nėra techninis klausimas. Dabar balsuokime dėl 153, sako pirmininkas, kas už. Tokią formą, koks, kokiais yra pateiktas. Kas prieš? Priimta. devintajame kompromise e, teksto dalis bus ištro, išbraukta ir kas už 154 tokią versiją, iš, išbraukiant vieną dalį, už, prieš, priimta. 156 už, prieš, atmesta. Buvo visiškai aišku, kad buvo atmestas šis pakeitimas. Reikia šiek tiek greičiau, sako pirmininkas. Baigiam balsuoti. Atmesta 28 už, 40 balsų buvo atmesta. 155. Kas už? Prieš. Turbūt, kad ta pačia balsų persvara buvo atmesta. 157. Kas už? Prieš. Priimta. 158 dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, atrodo, kad atmesta, pasitikrinama. Baigiame balsuoti. 41 balsas atmetė šį pakeitimą. 159 pakeitimas kas už. Prieš. Priimta. 15 kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš. Priimta. 163 atkrenta. 66, sako pirmininkas. 166, kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 <laughs> už, 39 prieš. 16 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 172, kas už, prieš, priimta. 17 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 176, kas už, priimta prieš priimta. 177 kas už, prieš priimta. 178 kas už, prieš priimtas. Trečiasis pakeitimas kas už, prieš priimtas. Ketvirtas. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš atmestas. Penktasis. Kas už? Prieš. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Buvo atmesta pusė auditorijos, tai atmesta. Net pusė mūsų narių nebalsavo iš viso. Kas už? Na gerai, pastikrinkime elektroniniu būdu. Bent jau pilni nariai, tikrieji nariai turėtų balsuoti. Baigiame balsuoti. Prašyčiau jūsų visų balsuoti. Jeigu nebalsuosime, bus blogai. Šeštasis, kas už, prieš, priimtas. Septintas už prieš priimtas. Aštuntas kas už, prieš priimtas. Pirmasis kas už, prieš atmestas. Šodinis pakeitimas numeris 4, kas už, prieš priimtas. Antrasis kas už, prieš priimtas. Elektroninis balsavimas, galutinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 62 balsais, 4 buvo prieš, 5 susilaikė. Not for coffee, for tea. No, no. If, if Mr. If Mr. Tenok organizes... Jei Tenoka, ponas Tenokas suorganizuos turkiškos kavos, tuomet pertrauka bus. Na. I have to say that it's an amendment. Turiu pasakyti, kad atsiimta nemažai pakeitimų. 236, 341, 321. Pone Boskurt, pone Zomer bei ponas Arlakė atsiemė. Pone Umenrotin, jūs norite kažką pasakyti? Nein. Kompromis 1 dafür. Pirmas kompromisas Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Ant toliau. 96 už. 69 tai yra, sako pirmininkas, už prieš atmestą. 17 už prieš susilaikė atmestas. 71 su dvie, dėl dviejų dalių atskiromis dalimis, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 72. 72 už. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau. 77. Kas už? Prieš. Reikia patikrinti balsuojame dėl 177-ojo, ponia Lamsdorfai. Manau, kad čia yra kažkokių nesuderinamumo balsavimo sąraše. Po kolegos Howardo pakeitimas atkrenta, jeigu 703 bus priimtas, tačiau 703 atitinka antrąjį kompromisinį pakeitimą. Logiškai e, 707 taip pat turėtų atkristi. Mrs. Omen. Pone Omen. Uh, uh, uh right. Ponas Lamsdorfas teisus, bet vakar ponas Hauvitas padarė, pateikė šį pakeitimą mm, ir todėl mes įtraukėme jį, nes formuluoti yra šiek tiek kitokia. Norėjome išvengti tų pakeitimų diskutavimo čia šiandien. Būtent todėl jis yra balsavimo sąraše. Bet jei jis neprieštarauja, uh, mano galva jis įtrauktas į kompromisą, bet jo autoris turi sutikti. Aš susitariu dėl to su ponu Obijolsu, jis serga, bet ponas Hauvitas nenorėjo, kad jis būtų įtrauktas į, į pono Obijolso pakeitimą. Jeigu jis sutiktų, tai galėtume taip daryti. Pone Havitai. Jeigu norėtų išsvengti diskusijos, tai taip neįvyko. Reikia klausy, ta, laikytis darbo tvarkos taisyklių. Jeigu apimta, tai apimta, jeigu neapimta, tai neapimta. Čia kalbama apie energetikos srities konkurenciją. Bet kaip jau sakiau, reikia laikytis arba tvarkos taisyklių ir tikiuosi, kad balsuos nariai už. Pranešėja mano, kad apimtas, tačiau e, ponas Havitas mano, kad ne, todėl komitas tas sprendžia. 77. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad jis atmestas. Pasitikrinkime. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 26 balsavus už, 37 prieš. Toliau 84. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Devyniasdešimtas toliau. Dėl dviejų dalių. Kas už, prieš, susilaikė. Antroji dalis, kas už, prieš, atmesta. 91. Pirmoji dalis, kas už, prieš, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, atmesta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 98. Vėl dvi dalys, kas už pirmąją dalį. Prieš. Atmesta. Bet vėlgi labai prastai kolegoms bals, dalyvaujant balsavime. Antroji dalis kas už. Prieš. Atmesta. 99 kas už prieš atmesta. Šimtasis kas už prieš atmesta. Ketvirtasis kompromisinis kas už prieš priimta. Šimtas pirmasis kas už prieš atmesta. Šimtas trečias kas už 101. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Baigiam balsuoti. 22 už, 43 prieš, atmesta. Gana nedidelė persvara. 103. Kas už, prieš, atmesta. 104. Kas už, prieš, pasitikrinkim. Oder solltest du auch abstellen? Abstentions. Die Abstimmung ist geschlossen. Abgelegt. Baigiam balsuoti, atmesta 34 balsais, už buvo 29. Kokioj dabar mes vietoj? Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Taigi taip ir sakiau, penktasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, priimta. 105 Kas už? Prieš. Atmestas. Dabar balsuosime dėl kompromisinio šešto pakeitimo. Kas už? Prieš. Priimta. 118. Kas už? Tai atsiprašau, dvi dalys. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. Ant 118 antroji dalis. Kas už, prieš. Pasitikrinkim. Ko gero atmesta. Kolegos, kadangi netrukus pas mus atvyks ministras pirmininkas, mums reikia balsuoti, o ne nuolat pasitikrintis dėl kiekvieno rezultato. Baigiam balsuoti, atmesta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. 123. Kas už? Prieš. Priimta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš priimtas. 130. Kas už prieš atmestas. Dabar 137. Kas už prieš priimta. Ponios ir ponai, prašyčiau dalyvauti balsavime. 40-50 procentų kartais, mūsų narių kartais nebalsuoja. Net dabar balsuojant elektroniniu būdu. Čalas. Tenokas, ko gero, buvo teisus prašydamas kavos pertraukėlės. Baigiame balsuoti. Priimta 38 balsais, 25 buvo prieš. Devintasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš priimta. 140 už, prieš atmesta. Tikrinkimės. 40. Nu, ja, bitte 100. 140 balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 307 už, 29 prieš priimta. 145 pakeitimas. Labai įdomiai sukompiliuotas e, pateikėjų šios, šių tekstų, kas už, prieš, atmesta. 147 kas už, prieš, atmesta. Buvo akivaizdu žiūrint į jūsų iškeltas rankas, mes prarandame laiko, nes žmonės nedalyvauja balsavime, tiesiog neįmanoma taip dirbti. 147 balsuokime elektroniškai. akivaizdus rezultatas. Dar kartą noriu pakartoti, dalyvaukite balsavime, ypač tie, kurie nori balsuoti už, nes yra tiesiog neįmanoma įvertinti kartais pagal pakeltas rankas. 120. 49, 149, kas už pirmą dalį? Kas prieš? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Atmesta. 151. Kas už? Prieš? Atmesta. 152, 161. Kas už? Prieš? Priimta. 153. Kas už? Prieš? priimta. Ir jas tenkis akivaizdžiai balsuoti. Pasižiūrėk, PP e nariai nebalsuoja dažniausiai. 153. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 39 už, 27 prieš. Priimta. 11 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš. Priimta. Dabar 157, kas už, prieš. Atmesta. Dvyliktas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 170. Už, prieš, atkrenta. 171 kas už, prieš, atmestas. 173 kas už, prieš, atmestas. 176 dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, atmesta. 13 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas aštuonisdešimtas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkim. Thank you. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuosime dėl 185, kas už, prieš, priimta. 187 kas už. Su tuo atitinkamu pakeitimu. Kas už. Prieš. Atmesta. 327 papildytas 13 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestas. 189. 3 dalys. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš, atmesta. Keturioliktas kompromisinis pakeitimas. Kas už? prieš priimta. 15 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš priimta. 209 kas už prieš atmesta. Du šimtai vienuoliktas. 211 kas už, prieš, atmesta. 213 kas už, prieš, atmesta. 215 kas už, prieš, priimtas. 216 kas už, prieš, Atmestas. 16 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimtas. 217. Kas už? Trys dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Priimta. Atmesta. Pasitaiso pirmininkas. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. 220. Kas už? Prieš. Atmesta. 222. Kas už? Prieš. Atmesta. 223. Kas už? prieš atmesta. 224 kas už prieš atmesta. 17 kompromisas kas už prieš priimta. 228 kas už prieš atmesta. Dabar 237, ar ne? Taip. Ne. 235, kas už, prieš, atmestas. 137, kas už, prieš, atmestas. 238, kas už, prieš, atmestas. 240, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš atmesta. Antroji dalis kas už, prieš priimta. 18 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš priimta. 248 kas už, prieš atmesta. 249 kas už, prieš atmesta. 250 kas už, prieš, neaišku, sako pirmininkas. Pasitikrinkim. 250 pakeitimas. Baigiam balsuoti. 10 už, 53 prieš. Atmesta. 19 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, priimta. 252 kas už, prieš, atmesta balsuojant tik tai 10 procentų visų narių. 252 pakeitimas. Pakeitimas 252 buvo atmestas. Jis atkrenta, jeigu 225 pirmo dalis buvo patvirtinta, bet ji nebuvo patvirtinta, taigi turėjome balsuoti dėl šio 252 pakeitimo ir jis buvo atmestas. 253 kas už, prieš, atmesta. 254 kas už, prieš, atmestas. Dabar balsuosime dėl 20 kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, priimta. 264 kas už, prieš, priimta. 21 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. 271 atsimtas, 272 kas už, prieš, atmesta. 22 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. Dabar 274 Kas už? Prieš. Atmesta. 277. Kas už? Prieš. Atmestas. 281. Kas už? Prieš. Priimtas. 352. Kas už? Prieš Atmestas. 282. Kas už? Prieš. Atmestas. 283. Kas už? Prieš. Atmesta. 284. Kas, kas už? Prieš. Atmesta. 285. Kas už? Prieš. Atmesta. 286, kas už, prieš, atmesta. 287, kas už, prieš, atmesta. Tikrinamės. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 35 balsais, 30 buvo prieš. 288 buvo. Ponios Flotrė dalyvavo balsavime ką tik. 288. Kas už, kas prieš. Kas prieš atmesta. 289. Už, prieš, priimta. 290. Kas už, prieš atmesta. 291, kas pirmoji dalis, kas už, prieš priimta, antroji 291, už, prieš, susilaiko, atmesta. 292, už, Gerai, pasitikrinkime dėl antros dalies. 291 pakeitimas. Pasavimas baigtas. Atmesta. 292, kas už, prieš, atmesta. 293. Kas už? Susilaiko. Prieš atmesta. 294 už, prieš, priimta. 295 kas už, prieš, priimta. 298, kas už, prieš, priimta. 296, kas už, prieš, atmesta. 297, kas už, prieš, atmesta. 299, kas už, prieš, kas už, kas prieš Atmesta. 300. Kas už? Prieš. Atmesta. Panas Lamsdorfas. Ar panas pirmininkas galėtų e, įjungti arčiau jo esantį mikrofoną, nes kartais sunku jį suprasti. Ar tai bus gerai? Silvijo išjungs savo mikrofoną ir gal nusprendė kentėti. Tokie jau jie visi yra. 303 pakeitimas, kas už, prieš, atkrenta. 305 kas už, prieš, atkrenta. 306 kas už, prieš, atkrenta. 308 kas už, prieš, atkrenta. 309 kas už. Baigiame balsuoti. Iš 71 nario, tik tai 57 dalyvavo balsavime, 15 buvo už, 42 prieš, taigi atmesta. 209. Kas už, kas prieš. Atmesta. Dabar 310.11. Kas už, prieš, atmesta. 312. Už, prieš, atmesta. 315. Kas už, prieš atmesta. 316, kas už. Trišimtai septynioliktas, kas už, prieš, atmesta. 318 už, prieš, atmesta. Atmesta. 319 kartu su 326. Kas už, kas prieš. Atmesta. Ar čia tie, pat, tie ponai tą patį pakeitimo pasiūlymą du kartus pateikė? Stebisi pirmininkas. Jeigu kuris nors iš jų pralaimėtų, turbūt dėl to 320. 320 kas už, prieš, atmesta. 321 kas už. Aha, atsiimta. Tai ir pasakykite, atnešė neparašyta. 322 kas už, prieš, atmestas. 323 atmestas. 323 balsuojame dėl jo, kas už. Prieš. Priimtas. 324 kas už. Prieš. Atmestas. 200, 325 kas už. Prieš. Atmestas. 329 kas už. Prieš. Atmestas. 330 atsiimtas, 331 kas už, prieš, atmestas, 302 kas už, prieš, atmestas, 333 kas už, prieš, atmestas, 334 kas už, prieš, atmestas, 335 kas už, prieš, atmestas. 336, kas už, prieš, atmestas. 337, kas už, prieš, atmestas. 338 už, prieš, atmestą. 339, kas už, prieš, atmestas. 340, kas už, prieš, atmestas. 342, 343, 344 kartu, kas už, prieš, atmesta. 345, kas už, prieš, atmesta. 347, kas už, prieš, atmestas. 348, kas už, prieš, atmestas. 349, kas už, prieš, atmestas. 350, kas už, prieš atmestas. 351 kas už, prieš atmestas. 354 už, prieš priimtas. 355 kas už, prieš atmesta. 357 kas už, prieš atmestas. 358, atsiprašau, 359, 360, 361. Kas už? Prieš. Atmesta. 364. Kas už? Prieš. Atmesta. 366. Kas už? Prieš. Atmesta. 367. Už. Prieš. Atmesta. 300. 71 kas už, prieš, atmesta. 365 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 368, 369 kartų, kas už, prieš, atmesta. 370 kas už, prieš, atmesta. 372 kas už, prieš, atmesta. Oslamsdorfas. Dėl 373 pakeitimo. Mes turime žodinį pakeitimą, kadangi e, jis paseno dėl e, pastarųjų įvykių, kadangi buvo e, nebuvo patvirtintas įstatymas dėl konstitucijos ir dėl to mes norime pateikti žodinį pakeitimą. Norime, kad būtų inicijuota istorikų analizė ir būtų išanalizuotas armėnų žudynės 1915-aisiais. It doesn't matter. Not, no, no, I'm sorry, okay. not in my version. Who is for 373 in the right version? Kas už 373 teisingą versiją? Kas prieš? Atmesta. 376. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 374. Kas už? Prieš? Pritarta. 375 už, prieš, atmesta. 377 už, prieš atmesta. 378 už, prieš. Trys septyni aštuoni kas už, prieš, sus, atmesta. Trys aštuoni nulis kas už, prieš, atmesta. Trys aštuoni vienas, trys aštuoni keturi kas už, prieš atmesta. 382 už prie atmesta. 383 už prieš susilaikė atmesta. 385 už prieš atmesta. Se, 76 už prieš atmestas. 74 už prieš atmestą. 386 už prieš atmestas. 388 už prieš atmestas. 390 už prieš atmestas. 391 už prieš atmestas. 393 už prieš atmestas. 396 už, prieš atmestas. 398 už, prieš atmestas. 23 kompromisas už, prieš pritarta. Ir periname prie 404 už, prieš atmestas. 405, ne, Jis atkrenta 408. Už. Prieš. Atmestas. 401. 411. Už. Prieš. Atmestas. Toliau atkrenta pakeitimų daug. 418 už. Prieš. Atmestas. 419 už. Prieš. Pritarta. 421 už. Prieš. Atmestas. Reikia patikrinti, kaip balsavimą dėl 421. Balsavimas baigtas. Pritarta 37 balsavus už. Dabar balsuojame dėl 422. Kur, ir balsuojame kartu dėl 41 ir 422, kas už, prieš, atmestas. 423 už, prieš, Pritarta. Taip. Buvo pritarta. Liberalai balsavo už. Jeigu norite, galime patikrinti, įsitikinsite. Balsuojama dėl 423 ist. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Keturi šimtai dvidešimt ketvirtas. Už, prieš, atmestas. Keturi šimtai dvidešimt penktas. Už, prieš, atmestas Atmestas. 426 už, prieš. Atmestas. 427 už, prieš, pritarta. 428 už, prieš, atmestas. 429 už, prieš, atmestas. 430 už, prieš, atmestas. 431 už, prieš, atmestas. 432 už, prieš, atmestas. 24 kompromisas, kas už, prieš, pritarta. 433 už, prieš, atmestas. 434 už, prieš, atmestas. 438 kas už, prieš, atmestas. 440 už, prieš, atmestas. 442 už, prieš, atmestas. 443 už, prieš, atmestas. 445 už, prieš, atmestas bet reikia pasitikrinti, nes nėra aišku. Balsuojama dėl 445. Balsavimas baigtas. Atmestas. 12 už 50 prieš. 447 už prieš atmestas. 448 už prieš atmestas. 449 už prieš pritarta. 450 už prieš pritarta. 451 už prieš Neaišku, reikia patikrinti. Dėl 451. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 už, 30 prieš. Toliau 452. Už, prieš, Atmestas. 25 kompromisas už. Prieš. Pritarta. 455 už. Prieš. Pritarta. 458 dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Nuo Global System. Į, už. Atmestas. Antroji dalis. Už, prieš, atmestas. 459 už, prieš, atmestas. 460 už, prieš, atmestas. 461 už, prieš, atmestas. Šeštas už, prieš, atmestas. Ačiū, Rija sako pirmininkas. Septintas. Už, prieš, atmestas. Aštuntas už, prieš, atmestas. Devintas ir dešimtas. Už. Taip. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad devintas ir dešimtas nėra tapatus pakeitimai. Jie pastraipos gale prideda žodžius e, siekiant įstoti, tačiau devintas pakeitimas kalba dar apie atvirą procesą. Taigi, jie nėra visiškai vienodi. Devintas pakeitimas už, prieš, atmesta. Dešimtas už, prieš, taip pat atmestas. Vienuoliktas už, prieš, atmestas. Dvyliktas už, prieš, atmestas. Tryliktas už, prieš, atmestas. Keturioliktas už, prieš, atmestas. Penkioliktas už, prieš, atmestas. Septynioliktas už, prieš, pritarta. 18 už, prieš atmestas, 19 ir 20 už, prieš atmestas, 21 už, prieš atmestas, 22 dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš atmestas, antroji dalis už, prieš. Taip pat atmestas 23 už, prieš. Atmestas 24 už, prieš. Pritarta. 24 dar kartą Lamsdorfai. 24 pakeitimui pateikta žodinė pataisa. Man atrodo, kad ji nelabai logiškai suformuoluota, joje teigiama, kad jeigu bus a, išpildytos atitinkamos sąlygos, tai reikėtų atverti atitinkamus darybų skyrius, nepažeidus valstybių narių nacionalinių suvereniteto, kadangi valstybės narės pačios sprendžia dėl darybų pradžios arba darybų skyriaus atverimo, tai man atrodo, kad šis E, pakeitimas yra nelogiškas. Pirmininkas sako, kad e, vadovaujantis balsavimo logika e, turime tikėtis ir tam tikrų nelogiškų pakeitimų. Tačiau panas Lamsdorfas prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui. Pirmininkas sako, kad pagal procedūrinės nuostatas ponas Lamsdorfas yra teisus, todėl bus balsuojama dėl 24 pakeitimo be šio žodinės pataisos. Kas už? Prieš. <clears throat> Atmesta. Antrag 25 dafür. 25 už. Mm, apimtas 26 už. Prieš. Atmestas. 27 už. Prieš. Atmestas. 28, 29, 31 už, prieš, atmesti, 30 už, prieš, pritarta, 32 už, prieš, atmesta. 36, ne, 35 atsimtas, taigi 36 už, prieš, atmestas. 37 už, prieš, atmestas atmestas. 39 ir 40 už, prieš, atme, atmesti. 38 už, prieš, atmestas. 26 kompromisas už, prieš, pritarta. 41 už, prieš, atmestas. 42 už, prieš pritarta. 45 už prieš 46 už prieš atmestą. 27 kompromisas už prieš pritarta. 28 kompromisas už prieš pritarta. 29 už 29 kompromisas už, prieš, pritarta. Toliau 64 pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, pritarta. Antroji dalis u, už, prieš, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, atmestas. Antras už, prieš pritarta, trečias už prieš atmestas, ketvirtas už prieš pritarta, penktas už prieš atmestas. Dabar elektroniškai balsuojame dėl viso pasiūlymo. Minister. Ist da? Ja, Wie viel Uhr haben wir denn jetzt noch?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 ponia Umenroiten. Norėčiau pabrėžti, kad norėčiau padėkoti ne tik darbuotojams, nes buvo nelengva renkti šį pranešimą. Dėkoju darbuotojams savo frakcijoje, komiteto sekretoriatui, savo padėjėjams, bei taip pat norėčiau pasakyti, padėkoti poniui Obiolsui, kuris šiandien serga.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 dėl e, keliaivių duomenų įrašų perdavimo. Kas už teikiamas pataisas? Dabar mes balsuosime dėl šio dokumento. Dabar balsuosime, po to tu gausi žodį. Dėl Ungurijanų pranešimo. Kas už e, pataisas nuo pirmos iki ketvirtos, kas prieš? Atmesta Kas už šią nuomonę elektroninis balsavimas pradedamas? Wer ist für die Stellungnahme? Die Stellungnahme Unguriano. Balsuojame dėl Ungurianų nuomonės. Galutinis balsavimas. Kas už? Puo. Okay. Bitte stimmen Sie ab noch. Prašau balsuoti, tai 43 kolegos balsavo, balsuoti baigiame. Let's do it again. We vote. Dar kartą balsuokime dėl Ungurianų e, rengiamos nuomonės elektroninis. E, baigiamasis balsavimas dėl visos nuomonės. Dėl pakeitimų jau balsavome nuo pirmojo iki ketvirtojo. Jie buvo atmesti. Everyone who does not vote and is losing wants to repetition. Take part in the vote visi, kurie nebalsuoja ir po to pralaim balsavimą, nori, kad balsavimas būtų pakartotas. Tai paskutinį kartą kartosiu balsavimą, kitą kartą kartojimo nebus. Taigi, kas balsuoja už pakeitimus nuo pirmo iki ketvirto, kas prieš. Atmesta. Dabar skelbiu elektroninį balsavimą dėl visos nuomonės. Thank you. Balsuoti baigiame. 26 balsais už, 12 prieš, 13 susilaikius, pritarta. Pone Lamsdorfus teikiamas žodis. Buvo parengtas labai geras tvarkaraštis tam, kad būtų balsuojama dėl Europos demokratijos fondo ir e, sekretariatas pagėdavo balsuoti tam, kad rytoj turėtume įgaliojimus dalyvauti rytojus e, susitikime. Tuo tarpu e, mes balsavome dėl Turkijos pažangos ataskaitos ir būtume galėję nukelti šį balsavimą į kitą savaitę. E, taigi aš siūlau balsuoti dar dėl šio dokumento, nes kadangi yra daug kompromisinių pakeitimų, galėtume labai greitai nubalsuoti. Pirmininkas e, labai atsiprašau, tačiau mes turėjome šiandien balsuoti dėl tūkstančių pakeitimų. Mūsų laukia prie durų mūsų svečias. Ir dabar negalime balsuoti. Galbūt aš esu chaotiškas, tačiau negaliu to pakeisti kolega Lamsdorfui, jūs galėjote posėdžio pradžioje pasakyti, kad reikia dėl šio dokumento balsuoti anksčiau ir būtume vienas kitam padėję, čia dabar nieko negalima pakeisti. Aš pasakiau sekretariatui, sako ponas Lamsdorfas, e, tačiau sekretariatas atmetė šį mano pageidavimą. Pirmininkas sako, pažiūrėsime, kiek užtruks mūsų susitikimas su e, ministru ir paskui galbūt galėsime dar vėliau pratesti balsavimą. Pirmininkas tą patį kartojo angliškai. Maždaug 12 val. galbūt dar galėsime pratesti balsavimą. Ten, ladies and gentlemen, please take your seats. Ponės ir ponai, prašau visus susėsti. After two hours of heavy voting. Dvi valandas trukusio intensyvaus balsavimo nariai šiek tiek nuvargo. Aleksandrai sėsk į vietą. Balsuosime dėl tavo rezoliucijos vėliau. Norėčiau pasveikinti čia Kataro ministrą pirmininką, kuris taip pat yra ir šalies užsienio reikalų ministras. Labai dėkui už tai, kad atvykote pas mus. Kaip žinome, Kataras šiuo metu vaidina svarbu vaidmenį vidurio rytuose, Šiaurės Afrika ir Sirija krečiančių permainų kontekste. Jo ekscelencija taip pat pirmininkauja Arabų lygos valstybių užsienio reikalų tarybai. Jis taip pat dalyvavo 55-oje Junktinių tautų generalinėje asamblėje. Ir todėl e, mums labai svarbu žinoti šios šalies atstovų nuomonę šioje sudėtingoje situacijoje. Mes norėtume daugiau sužinoti, bet premjerė, žodį suteikiu jums. Uh, Taip pat noriu pasakyti, kad ES yra nepaprastai suinteresuota sustiprinti santykius su Jungtinės Arabų lygos struktūromis, nes manome, kad jos bus labai svarbios e, šiame jūsų regione ateityje. Premjerė, žodis jums. In... Ačiū. Aš kalbėsiu arabų kalbą ir tikriausiai reikėtų užsidėti ausinės tiem, kurie norės mane suprasti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Seyyid ar-Rais, Rais Ližnet, Ašiūn al-Khari. Gailestingojo Dievo vardu, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, e, gerbiami svečiai, te laimina jūs Dievas. Norėčiau visų pirma pasidžiaugti bendradarbiavimu ir dialogu, kuris vyksta tarp Kataro valstybės ir ES institucijų. Taip pat norėčiau pabrėžti mūsų suinteresuotumą plėtoti mūsų santykius regioniniais ir tarptautiniais klausimais. Taip pat norėčiau pažymėti mūsų glaudų bendarbiavimą ir konsultacijas pastaruoju metu sprendžiant Libijos klausimą, Somalio klausimą bei Sirijos klausimą, veikiau Sirijos tragediją. Ir tai yra bendradarbiavimo pavyzdžiai e, kurie apibūdina Europos ir Kataro bei Europos ir Arabų pasaulio santykius. Noriu padėkoti Jums už e, kvietimą kreiptis į Jūsų tarybą ir pristatyti Kataro viziją ir politiką e, Arabų pasaulyje vykstančių pokyčių atžvilgių. E, tai plačiai žinoma kaip Arabų pasaulis, ar veikiau arabų, tau, atsiprašau, arabų pavasaris arba arabų tautų pavasaris, nes žmonės nori turėti galimybę gyventi oriai ir patys kurti savo ateitį. Atsižvelgiant į e, aktyvius žmonių judėjimus mūsų šalise ir nežiūrint skirtingų aplinkybių, reikalingas aktyvus dialogas, taip pat struktūrinės reformos ir taip pat reikia stabilumo, kad e, būtų įmanoma kurti e, teisėtą politiką ir užtikrinti klėstėjimą. Nuo pat pradžių, nuo, nuo protestų pradžios buvo a, mums Katare aišku, kad viskas nebegalės būti kaip iki šiol, kad, bū, kad neįgymo politika nėra sprendimas ir kad reikia e, imtis aktyvių reformų valstybėje ir visuomenėje. Prisiminus neseną istoriją, galima padary, padaryti išvadą, jog e, bandyti priešintis masiniam žmonių judėjimui yra beviltiška. Mes kaip ir, kaip ir kiti Jau prieš ilgą laiką matėme ženklus, kad ugnikalis netrukus įsiverš. Daugybė jungtinių tautų vystimosi programos e, ataskaitų skirtų arabų šalių humanitariniam vystimui nuo 2000 nuo 2002 metų perspėja apie socialinę ir ekonominę struktūrinę krizę. Taip pat reikia nepamiršti demografinių iššūkių ir to, kad daugiau negu 50 procentų arabų šalių gyventojų e, yra jaunesni nei 24 metų. Taigi, mums iškyla iššūkis sukurti darbo vietų dideliam skaičiui jaunų žmonių, ypač e, universiteto absolventų. Ir iš esmės tai yra uh, E, užduosto veikimo bomba, paslėpto nedarbo problema. Žemės ūkio ir kaimo teritorijos sumokėjo brangę kainą už permainas, kurios prasidėjo šalyse pastaraisiais dešimtmečiais dėl to, kad, jos, kad valstybė nevaidino socialinio ir ekonominio vaidmens. Iš tikrųjų, valstybė visiškai atsisakė šio vaidmens ir e, daugiausia dėmesio skiria ir tarnavo e, neproduktyviai ekonomikai sukoncentruotai į urbanizuotas teritorijas. Reikia nepamiršti ir politinio dalyvavimo ir politinės veiklos nebuvimo krizė. Taip pat tai, kad visuomenės daugelie šalių yra uždaros Informacijos ir ryšių revoliucijos ir ryšio technologijų revoliucijos eroje neįmanoma buvo e, išlaikyti arabų šalių visuomenės uždaras. Taigi e, socialinės žiniasklaidos raida reiškia, kad arabų e, pavasaris, arabų revoliucija dažnai vadinama socialinės žiniasklaidos revoliucija. Žmonės pasitelkė tas e, priemonės, pademonstravo nemažą išmanimą. Ir mes kalbame apie revoliuciją, kuri reikalauja reformos ir ji apima pla, m, plačius visuomenės sektorius, regionus ir įvairaus amžiaus grupės. Vis, jauni žmonės visada siekė pokyčių, būtent tų pokyčių, kurių valdžia nenorėjo matyti ir išgirsti, nes e, jiems buvo parankiau likti kurtiems ir akliems. Ir todėl norėčiau pabrėžti štai ką, kad nežiūrint bendro e, kultūrinio, socialinio ir politinio arabų tautų panašumo ir, pokyč, ir pasirinkto pokyčio modelio. Tas visuomenės galima būtų sugrupuoti į dvi grupės. Pirmoji apima vidinius veiksnius, kurie susijęs su bendruomenės struktūra, sandara ir politinio išsivystimo lygmeniu. Kita grupė yra susijusi su e, valstybės geostrateginė pozicija. Taip pat reikia nepamiršti, kad yra papildomų veiksnių, kurie komplikuoja situaciją, tai yra vidiniai ir išoriniai veiksniai. Dabartinė Sirijos krizė yra ryškiausias to pavyzdys. Ponios ir ponai, nuo arabų revoliucijos pradžios Kataras vaidino aktyvų tiesioginį vaidmenį siekiant užtikrinti mes bandėme neatsilikti nuo pokyčių, kad e, pasipriešintume kiek įmanoma galimoms negatyvioms pasiekmėms. Vykstant Tuniso revoliucijai ir paskui Egipto revoliucijai, e, dėl tų šalių ypatingų, ypatingos specifikos, ten viskas vyko sparčiau. E, Jemenė kilusi krizė buvo susijusi su didelio sprogimo rizika, kuris būtų uh, kurio, kuris būtų paplitęs ir per sienas. Ir todėl mes stengiamės pa, pateikti iniciatyvą ir parengėme kelio gairių planą, kuris padėtų tai šaliai išbristi iš aklavėtis. Uh, Jemeno krizės ypatumai e, buvo sėkmingų, galėtų būti sėkmingų modelių spręsti Sirijos krizę. Libijos atveju mes nuo pat pradžių Arabų valstybių lygoje stengiamės e, užkirsti kelią kriziai ir sukurti mechanizmą, kaip e, spręsti pokyčių įgyvendinimą. Kataro diplomatai draugė su arabų šalimis ir draugiškomis Europos valstybėmis vaidina svarbu vaidmenį formuojant tarptautinę poziciją, ypač po to, kai arabų valstybių lyga patvirtino istorinės svarbos poziciją. Aš būtent turiuomenį istorinės svarbos, nes būtent tai ir e, buvo virsmo momentas e, arabų lygos vaidmens ir atsakomybių E, kontekste ir taip pat e, jos vaidmenyje arabų pavasario įvykiuose. Taigi buvo suspenduotas Libi Libijos dalyvavimas įvairiose jos struktūrose. Ir kurie, visi, kurie bandė spręsti Liz, Libijos krizę, prisim, pripažins, kad Arabų lygos rezoliucija buvo svarbiausias veiksnys, e, kuris paragino ją kreiptis į, į saugumo tarybą ir, ir po to buvo patvirtinta rezoliucija numeris 1973. Mes šiandien stebime e, arabų pasaulio tragediją Sirijos režimui pasirinkus karinėmis priemonėmis grindžiamą politiką ir bandant e, uždusinti Sirijos žmonių reikalavimus. Man teko garbi vadovauti, pirmininkauti ministrų komitetui Sirijos klausimų, kurį įkūrė Arabų valstybių lyga. Drauge su generaliniu sekretoriumi ir ministrais aš buvau daug kartų susitikęs su Sirijos vadovybė, raginau juos nutraukti smurtą. Arabų valstybių lyga patvirtino nemažai rezoliucijų ir parengė kelio gairių planą, kaip išeiti iš šios krizės taip pat pasitelkė stebėtojus, kurių likimas mums visiems gerai žinomas. Mes esame nekartą sakę, kad kad sprendimas turėtų būti arabų iniciatyvos kontekste, kad bet koks vėlavimas, kad, kad tolesnis realybės neigimas dar to labiau komplikuoja krizę. Sirijos vyriausybė teigia, kad teroristai e, vykdos, kad, kad teroristai e, griebėsi smurto ir pamiršta, kad jos pačios ginkluotosios pajėgos e, užgneužia taikias demonstracijas. E, šiuose veiksmuose žuvusių vaikų skaičius nuolatos auga. Ar, ar kažkas nors drįstų teikti, kad vaikai, tie vaikai buvo teroristai? Uh, Galbūt tos šalies piliečiai grėbėsi ginklų, e, kad apsigintų po to, kai daugelį mėnesių buvo žudomi ir kankinami. Sirijos vyriausybė teigia, kad kai kurios valstybės vykdo prieš ją slaptą darbo tvarkę, tačiau tokie teiginiai yra nieko nepagristi. Ir tokia e, šalies e, politika griežtai pasmerkė daugybę valstybių žmogaus teisų tarybą bei jungtinių tautų generalinė asamblėja. Mes, reikal, mes kreipėmės į saugumo tarybą prašydami, kad būtų pritarta arabų iniciatyvai ir būtų pareikšta parama arabų pozicijai ir būtų kreiptasi į Sirijos režimą, kad, kad to pakanka. Priimkite, sutikite su Sirijos žmonių reikalavimu. Deja, tam priešinasi. To neįmanoma, nes Rusija ir Kinija skelbė veto šiuo klausimu. Visas pasaulis pritarė siūlymams, kaip e, padėti Sirijai išbristi iš tamsaus tunelio. E, Sirijos e, draugų Tunise susitikimas paskatino naujas tarptautinės diplomatinės pastangas, kurių tikslas yra paskleisti žinę šalims, kurios padeda režimui. Mes norime, kad Sirijos valstybė išlaikytų savo suverenitetą, tačiau atėjo laikas e, pritarti Arabų valstybių lygos iniciatyvai, nes jai pritariama, ji sulaukia plačios tarptautinės paramos ir ji yra paremta Arabų lygos tarybos rezoliucijomis patvirtintomis 2012 m. sausio 22 ir vasario 12. Aš noriu pabrėžti, kad būtina nusiųsti jungtinės Arabų ir jungtinių tautų paėgas į Siriją ir E, imtis visų pastangų suteikti visą įmanomą pagalbą, taip pat ir netidėliotiną bei būtiną humanitarinę pagalbą Sirijos žmonėm. Mūsų tikslas yra nutraukti krūvio praleimą Sirijoje ir ją išgelbėti. Apie tai kalba visos Sirijos opozicinės pajėgos. Taip pat mes norime, kad būtent būtų sukurta demokratija, kuri gerbtų visų teisės Sirijos režimai, režimo pastangos priešintis ir taip pat teiginiai, kad e, pokyčiai e, atneštų mažumų teisų pažeidinėjimus, e, yra teiginiai, kurie prieštarauja realybei. Nacionalinės tarybos atstovas savo kalboje susitik, susitikime įvykusėme Tunise teigia, kad opozicija yra pasiruošusi paisyti mažumų teisių ir e, laikyti juos Sirijos piliečiais. Mes e, džiaugiamės, šiame kontekste mes džiaugiamės Sirijos nacionalinės tarybos pripažinimu. Mes suprantame, kad gyvename pasaulinėme kaime ir visi esame susiję kas, kas daro įtaką vienam iš mūsų, daro įtaką visiems, nors skirtingų laikų ir skirtingais būdais. Ponios ir ponai, norėčiau iškelti dar vieną labai svarbų klausimą, kad suvoktume, apie kokią politinę padėtį kalbame. Man atrodo, kad, reformų, kad siekdami reformų mes nepasieksime rezultatų ir ką nors pakeistume tik tuo atveju, jeigu Palestinos klausimas ir vidurio rytų konfliktas būtų išspręstas, nes tai yra esminės svarbos klausimas. Neišsprendus šio klausimo e, konflikto padėtis regione liks. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich Ačiū. Pone ministrė pirmininkė, norėčiau iš karto pradėti mūsų diskusiją ir žodį suteikiu ponui Salafrankai. Gracias, senor presidente. E... Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname Jūs, ponė ministrė pirmininkė, atvykus į mūsų komitetą. Sveikinu Jūs mano frakcijos, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Jau, jau buvo pasakyta, kad Jūs esate mūsų dideli partnerėje arabų pavasario. A, E, kontekste ir taip pat ir bendradarbiaujant su e, tokiamis valstybėmis kaip Sudanas ir kitos e, Afrikos valstybės. Taip pat jūs pasisakote už demokratijos plėtrą ir sklaidą jungtinėse tautose. Ir jūs teisingai pasakėte, kad labai apgailestaujate dėl to, kad dėl Sirijos konflikto nebuvo patvirtinta atitinkama rezoliucija. Aš norėčiau pateikti klausimas susijusi su Sirija, o kitas klausimas bus susijęs su Iraku. Taigi Sirija. Pone ministrė pirmininkė, ar jūs e, pasakytumėte už tai, kad e, Sirijos pirmininkas būtų e, patrauktas būdžiamos jo atsakomybėn, žengtų prieš, stotų prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą ir kad tarptautinė bendryja aktyviau veiktų remdama disidentus Sirijoje. Ir kitas klausimas, kaip Jūs vertinate situaciją Irane? Ypač, kai kalbame apie tą brandolinį konfliktą. Kaip Jūs vertinate e, Irano e, brandolinės agresijos e, pavojų? ir įvairius pareiškimus. Yra 17 dvišalių susitarimų, kurios sudarė ES valstybės narės civilinės aviacijos rytyje ir dėl kitų deramasi. Jūs e, pat laikote ryšius su transporto komisaru šioje srityje. Jūs esate labai e, ištikimas mūsų partneris. Kągi galėtumėte dar padaryti, kad e, e, mūsų santykiai dar labiau suaktyvėtų šioje, šiame kontekste? Dėkuoju, ponia Gomes. Uh, Premjerė, būdama Europos parlamento pranešėja Libijos tema, labai vertinu svarbę jūsų šalies rolę, svarbu vaidmenį, išlaisvinant Libiją nuo žiaurios diktatūros galbūt ji net buvo žiauresnė už kitas. Taip pat labai vertinu jūsų šalies vaidmenį e, dėl to, kad e, jūsų šalyje veikia Al Jazeera televizijos e, kanalo būstinė ir tai yra alternatyvios informacijos šaltinis ne tik arabų, tačiau ir visam likusiam pasauliu. Perskaičiau Freedom House ataskaitoje E, pateikiama politinių e, ir pilietinių teisų ir laisvų vertinimą jūsų šalyje. E, jūsų šalis nėra klasifikuojama kaip arba vertinama kaip nelaisva šalis. Jūsų šalies padėtis vertinama viena vieta aukščiau nei Iranas ir dviem vietomis aukščiau nei Saudo Arabija tos svarbios mintis, kurias mums ką tik pristatėte, minėdamas tą ugnikalnį, kuris, e, kurį nujautėte be išsiveržianti. Galbūt jūs galėtumėte taip pat e, šias mintis e, imti gyveninti ir savo šalyje, pavyzdžiui, migruojančių darbuotojų ir moterų atžvilgių. Jau minėjau jūsų svarbu vaidmenį išlaisvinant Libiją. Tačiau Libijoje šiuo metu juntamas radikalių jėgų sustiprėjimas, kurį remia jūsų šalis. Ir tai galėtų paskatinti ateitie išsiveršti dar vieną ugnikalį. Norėčiau, kad tai šiek tiek pakomentuotumėte dėl Sirijos ar E, galėtumėte padėti, kaip nors suvienyti šiuo metu labai susiskaldžiusią Sirijos opoziciją. Tai yra labai svarbu siekiant e, nulemti šalies ateitį. Taigi, kokį vaidmenį jūs galėtumėte vaidinti Sirijoje? Mano minėjai, pirmininkė, kolegos, Ministrė pirmininkė, savo frakcijos vardu norėčiau Jūs taip pat pasveikinti ir padėkoti už tai, kad e, išsakėte savo mintis. Prieš dešimt metų turėjau garbės lankytis Jūsų šalyje, kurioje vyko ministerijų lygio konferencija ir buvo svarstoma, svarstomas Dohos sutartis dėl pasaulio priekybos. Taigi, turėjau galimybės patirti jūsų svetingumą. Norėčiau užduoti kelis klausimus dėl Irano, ne tik susijusius su mūsų būkštavimais dėl Irano brandolinės e, ginkluotės programos, tačiau taip pat ir dėl vis e, dažnėjančių pranešimų apie represijas vykdomas gyventojų atžvilgių, ypač artėjant rinkimams. Taigi, kaip vertinate, yra nevykstančios represijos. Kitas klausimas, galbūt galėtumėte pateikti savo nuomonę dėl to, kaip vystysis ateityje e, naftos ir dujų kainos, kokia bus jų evoliucija ir apskritai kokią įtaką energijos išteklių kainos turės pasaulio ekonomikai. Ačiū. Ačiū. Pane ministrė, sveiki atvykę. Galbūt norėčiau jūsų paprašyti pasidalinti savo mintimis dėl Sirijos. Aš čia sėdžiu. Norėjote geriau mane pamatyti, gerai, tai palauksiu šiek tiek. <clears throat> Norėčiau jūsų paprašyti, ponė ministrė, pristatyti šiek tiek savo strategiją Sirijos atžvilgių, nes e, e, puikiai žinome, kad Sirijos draugų grupė konferencijoje e, Tunise nesugebėjo patvirtinti atitinkamos rezoliucijos dėl jungtinių tautų E, vaidmens e, ir e, Arabų lygos dalyvavimas sprendžiant, bendrabiavimas sprendžiant konfliktą Sirijoje, reikia priimti sprendimus dėl humanitarinio koridoriaus, reikia išgauti Ašado paėgų pažadą nutraukti smurtą. Taigi kaip tą pažadą išgauti, Mes dabar bandome daryti e, įtaką e, Rusijai arba pasitelkti Rusiją e, siekiančiai konfliktai spręsti. Ar jūs manote, kad Rusijos pasitelkimas galėtų būti naudingas siekiant išvengti karinių veiksmų platesnio masto scenarijaus tokio koks buvo Sirijoje. E, Tik būtų įdomu išgirsti jūsų e, mintis, kadangi padėtis tikrai yra nepakeliama beveik ir mes nematome jokių siūlomų strateginių sprendimų. Taigi, ką jūs siūlote? Ačiū, pirmininkė. Esu vienas iš tų, kurie pasisakė prieš ir pasisako, ponas Angurakis kalba, prieš NATO kišimasi į įvykius Sirijoje. Dabar bandoma dangstytis tuo, kad siekiama apsaugoti žydus nuo arabų E, puolimo, tačiau jeigu iš tikrųjų e, rūpėtų žydų likimas, tai mes tokios agresyvios politikos nevykdytume. Aš manau, kad e, visos socialinės problemos, kurias jūs minėjote, dujų naftos kainos mums Europoje yra puikiai žinomos, tačiau nemanau, kad dėl jūsų siūlymų sprendimų, pavyzdžiui, Graikijos padėtis pagerėtų. Esame gavę informacijos, kad uh, NATO dar prieš prasidedant kariniams veiksmams Libijoje jau buvo dislokavusi tūkstantį savo karių Bengazijoje. Niekada ši informacija nebuvo viešai paneigta. Taigi, žinoma, buvo aiškus interesas išlaisvinti Libiją nuo diktatoriaus, tačiau turbūt buvo ir kitų susijusių interesų. Tik noriu paklausyti dabar, kiek e, šiuo metu jūsų kareivių yra Sirijoje ir koks yra e, santykis tarp Sirijos ir Irano galbūt mes turėtume išklausyti, siekdami užtikrinti didesnį tolygumą, didesnį pusiausvyrą ir kitų šalių atstovų nuomonės. Man tikrai kelia didelį susirūpinimą jūsų mintis apie galimybę surenkti karinę intervenciją Arabų lygos vardu į Siriją. Kaip tuo metu būtų laikomasi saugumo tarybos? E, nutarimų ir tarptautinės teisės. Taigi nelabai suvokiu, kaip jūs ketinate gyveninti šias mintis ir kaip į tai reaguotų Persų įlankos bendradarbiavimo taryba, kad aras tikrai negali vykdyti tokios agresyvios politikos. Galbūt yra tuš, tušti jūsų žodžiai ir jūs neketinate imtis ryštingų veiksmų, tačiau dar kartą noriu atkreipti dėmesį į tai, kad nesuprantu, kaip šalis gali laikytis Persų įlankos uh, bendrabiavimo taryboje e, tokios agresyvios pozicijos. Jūs taip pat prisidėjote prie Bahreino sukilimo skatinimo. Galbūt e, apie tai galėtumėte mm, pasidalinti su mumis savo mintimis. Taip pat noriu paminėti tarptautinį baudžiamą teismą, kuriame stengiamasi e, nagrinėti žmogaus teisų pažeidimo atvejus, kuriuos e, tariamai vykdė NATO kariškiai Libijoje. Ką apie tai manote? Ačiū. Pone Tenokui žodis. Ačiū. Pirmininkė, e, sveiki atvykę. E, noriu pasveikinti savo frakcijos vardu. Aš ką tik daviau interviu Al Jazeeros kanalo Balkanų skyriui. Noriu jūs tikrai pasveikinti su tuo, kad padedant jūsų vyriausybė, šis kanalas e, gali veikti ir jo būstinė įsikūrusi Dohoje. Tai yra turbūt pats e, žinomiausias televizijos kanalas e, ir jūsų vaidmuo dėl to tiek arabų pasaulyje, tiek persų įlankos taryboje yra labai svarbus, tačiau jūs gyventojų skaičiaus ir karinės galios prasme esate maža valstybė ir kartais būtų uh, E, palyginti jūs e, ir jūsų santykius su kitomis Arabų lygos valstybėmis, e, su Davido ir Golijoto kova. Kalbant apie įvykius Libijoje, tai ar reikia paminėti tai, kad Libijai buvo suteikta e, labai daug ginklų, kurie dabar pateko į islamistų rankas po sukilimo. Tik norėčiau išgirsti jūsų mintis, jūsų strateginę, e, strateginę viziją, kad galėtumėte pristatyti savo regionui. Ar manote, kad e, <clears throat> jūsų valstybėms geresnė santvarka yra demokratinė santvarka tikroji, ar galbūt monarchijos tikrosios ir ne visai tikrosios e, turėtų toliau išlikti ir stiprėti, galbūt e, Jūs, jūsų šalis, būdama konstitucinė monarchija, yra panaši Jordanija ir e, Maroka, šiuo atžvilgiu kalbant apie valstybės santvarką, taigi galbūt galėtumėte pristatyti e, mums arba labiau papasakoti apie savo viziją susijusią su regiono ateitimi po arabų pavasario, kadangi jūsų šalies vaidmuo per trumpą laiką šiuose procesuose tapo labai svarbus. Ministrė pirmininkė, jums suteikiamas žodis, prašau. Thank you. Uh, Ačiū. Kalbėsiu arabų kalbą. Ir sugrupuosiu uh, klausimus ir atsakydamas kalbėsiu apie Katarą, Siriją, Libiją, kad uh, atsakyčiau visus jūsų užduotus klausimus. Norėčiau pradėti. Kai kalbame apie Siriją, turime pabrėžti, turime nepamiršti, kad padėtis šalyje vis blogėja. Ir todėl jau reikia tarptautinės bendrijos įsikišimo. Kataras visų pirma ne, niekada nes, nesiekia kištis į vidaus reikalus kitų šalių. Kataras taip pat niekada nebandė primesti savo darbo tvarkės regioniniu ar tarptautiniu mastu. Kaip jūs minėjote, Kataras yra maža valstybė ir jos gyventojų skaičius nedidelis. Tačiau Kataro ambicijos yra tikrai didelės siekiant stabilu, stabilumo regione. Kataras ieško taikaus regiono problemų sprendimo. Ar tai būtų problemos Irane ar Sirijoje, ar Izraelio ir Palestinos konfliktas. Taigi mes esame įsitikinę, kad kad mūsų pasaulio dalyje iškylančios problemos reikalauja pagilinto bendradarbiavimo ir tarp arabų valstybių ir tarptautiniu mastu. Sirijos padėtį ir Libijos padėtį mes analizavome. Kataras nėra Libijos kaimynė. Nežiūrinti tai, kuomet pamatėme, kad Libijos valdytojas pasitelkė laivus ir lėktuvus prieš savo žmonės, prieš nekaltus civilius. Kai pamatėme, kad tūkstančiai protestuotojų buvo įkalinti ir kuomet įsitikinome režimo brutalumu, susidorojant su taikiais protestuotojais Libijoje, kuomet protestuotojai Libijoje buvo pradėti žudyti vien dėl to, kad jie reikalavo pokyčių. Kataras nusprendė, kad atėjo laikas įsikišti ir pabandyti kažką pakeisti. Jūs sakėte, kad 7 tūkstančiai Kataro karių jau prieš NATO e, operacijas buvo dislokuoti Bengazija. Norėčiau pasakyti, kad tai yra klaidingą informaciją. Mes neturime 7 tūkstančių karių Kataro ginkluotosios pajėgose. Tai kaip tuomet mes galėjome nusiųsti tiek žmonių į Bengazį. Į Bengazį mes nusintėme humanitarinę pagalbą ir paramą. Ir kai NATO buvo paprašyta imtis veiksmų, kuomet buvo patvirtinta koalicija, koalicinės pajėgos. Mes prisijungėme prie jų. Padarėme tai, nes norėjome užkirsti kelią kraujo praleimui Libijoje. Kuomet Paryžiuje įvykusioje konferencijoje buvo priimtas sprendimas, mes nusprendėme, kadangi, jog kadangi esame tarptautinės bendruomenės dalimi ir kad kadangi tarptautinė bendruomenė priėmė tokį sprendimą, buvo sukurta koalicija, tuomet mes nusprendėme pasitelkti savo, prisijungti savo pajėgomis. Mes norėjome pasipriešinti kraujo praleimui ir tuo metu mes baiminomės, kad jungtinių tautų saugumo tarybai E, prieimus sprendimą, kad Beng Bengazio miestas nebūtų paverstas griuvėsiais. Mes bandėme padėti Libijos žmonėms ir pagalba, kurią suteikėme Libijos žmonėms, buvo suteikta per tarptautinę koaliciją. Mes neturėjome jokių interesų Libijoje nei, nei, nei anksčiau, nei dabar neturime tokių interesų, bet mes išleidome didžiulės pinigų sumas teikdami pagalbą civiliams Libijoje. Ir jūs visi žinote, jog reikal, tvarkyti reikalus su Libijos vadovais nebuvo lengva. Jūs taip pat žinote, kad buvo daugybė bandymų tarp, iš tarptautinės bendrijos, buvo daugybė tarptautinių intervencijų. Ir aš nemanau, kad kas nors galėtų apgailestauti dėl to, kad Kadafio režimas sužlugo nes tas diktatorius ir jo diktatūra žiauriai elgėsi su savo žmonėmis ir su kitomis tautomis. Ir tas režimas buvo plačiai kritikuojamas visame pasaulyje. Buvo užduotas klausimas apie islamistų grupių iškilimą Libijoje norėčiau pasakyti, kad islamas yra mūsų visuomenės dalis. Jūs esate demokratiškų tautų bendryje, mes gerbėme jūsų pasirinkimą ir laisvą valią pasirinkti savo vadovus ir valdytojus. Ir Egipto, Tuniso žmonių, Libijos žmonių pasirinkti vadovai ir valdytojai turėtų susilaukti tokios pat pagarbos. Ir jei tie žmonės pasirinko islamo atstovus. Tai pirmą kartą regione islamo partijos ateis į valdžią mūsų šalyse ir tų šalių žmonės priima sprendimą, ar jie nori matyti juos valdžioje, jas valdžioje ar ne. Turime gerbti tokį pasirinkimą ir pasirinkimo laisvę. Neturėtumėme baimintis islamo partijų vyriausybių. Visos partijos atstovai, kuriuos išrinko žmonės, turėtų būti gerbiami. Tas pasakytina ir apie islamo atstovus, islamo pakraipos partijas ir jų vadovus. Perinu prie Sirijos. Jeigu reikėtų rinktis tarp režimo ir žmonių, mes žinoma stotume žmonių pusėn, nes negalime pateisinti to, kas daroma Sirijoje dabar. E, žudomi, grobiami nekalti žmonės. Žinome, kad per pastarąjį pusmetį buvo daug iniciatyvų Sirijoje. Mes bandėme taikiai padėti susitarti dėl taikaus Sirijos klausimo sprendimo. E, Sirijos vadovybė buvo paprašyta bendradarbiauti su, su arabų valstybių vadovais, ieškant kompromiso ir sprendimo. Deja, visos mūsų pastangos žlugo ir taip pat konstatuojame, kad Sirijos režimas tiesiog bandė laimėti laiko ir manevruoti bandydamas vis šį klausimą išspręsti jėga, pasitelkus smurtą. Manau, kad Sirijos žmonės nusipelno mūsų paramos ir pagalbos. Mes norėtumėme išspręsti šią problemą taikiai. Ir būtent to, apie tai kalbame, raginame, prašome tai daryti. Uh, tam, kad Sirijos žmonės būtų apginti. Tačiau problema yra tame, kad režimas, šalies režimas pasirinko brutalų atsaką. Jie naudoja tankus, sprogmenis, lėktuvus prieš savo šalies žmonės. Ir žinome, kad šių įvykių Sirijoje pradžioje, prieš dešimtį mėnesių, žmonės buvo taikus. Ir nežiūrint visų tarptautinės bendrijos pastangų, taip pat arabų pa valstybių pastangų padėti pasiekti kompromisą, režimas yra pasirengęs jėga užgneušti protestus. Ir po dešimties mėnesių to, žmonės Sirijoje nuspre, nusprendė atsakyti smurtu taip pat. Mūsų, mums neįdomu, iš ko susidaro pozicija ir ar ten yra islamo pakreipos atstovai, ar žmonės prijaučiantis Alkaidai. Tačiau aš nemanau, Aš nemanau, kad tai būtų priežastis nieko nedaryti Sirijos žmonių labui. Nemanau, kad islamo atstovus reikėtų taip suvokti ir, ir būtent taikyti tokį požiūrį Europoje. Žinome, kad, kad nemažai islamo uh, partijų atstovų buvo išrinkti musulmonų šalise ir Europa jų nepripažino. Taip buvo Alžyre, kitose valstybėse bei Palestinoje. Grįžtų prie Sirijos. Mes nebūtinai norime, kad Sirijoje būtų pasirinktas uh, karinis klausimo sprendimas. Mes norime suteikti galimybę Sirijos žmonėms pasirinkti patiems savo uh, vadovus demokratiškai. Mes pasisakome už reformas Sirijoje. Tačiau manome, kad reformų procesas, kad režimas reformų proceso nepradės. Jį inicijuos žmonės. Žmonės to prašo, reikalauja. Manau, kad atsižvelgiant į tai, kaip situacija Sirijoje evoliucionuoja, manau, kad susidarys tokia padėtis, kokios Sirijos žmonės trokšta. Tie iš jūsų, kurie kalbėjo apie padėtį Sirijoje ir kaip ją spręsti, uh, Ar nemanote, kad reikia siūsti humanitarinę pagalbą? Ar, nema, ar mes manome, kad reikia siūsti humanitarinę pagalbą į Siriją? Kataras paprašė įkurti taikias arabų pajėgas, kurios nu, Sirijoje užbaigtų kraujo praleimą, nutrauktų kraujo praleimą ir taip pat būtų suteikta humanitarinė pagalba per jas, kurios ir jį reikia. Uh, Kai kalbame apie galimą intervenciją, mes visada visada mūsų klausia, kodėl mes norime, pasisakome už intervenciją Sirijoje. Mes neturime jokių interesų Sirijoje, mes norime suteikti apsaugą Sirijos žmonėms. Mes norime, kad būtų pasirūpinta Sirijos žmonių interesais ir, ir kad Sirija išeitų iš aklavėtės, kurioje yra atsidūrusi. Prieš pereidamas prie Irano klausimo. Norėčiau kreiptis į Europos parlamentą ir paprašyti jį parodyti daugiau supratimo šiais klausimais. Nemanau, kad Europos parlamentas turėtų šį klausimą svarsyti tik tai iš vienos perspektyvos, vienintelės perspektyvos. Mes susidurėme su humanitarinė krize, reikia kažką daryti, reikia nus, nusiųsti pajėgas taikias pajėgas. Aš neprašau siūsti karių, e, lėktuvų, tankų į Siriją. Mes raginame nusiųsti į tą šalį tai, taikos palaikymo pajėgas, kad kad kraujo praleimo scenos, kurias nuolatos matome reportažuose per televiziją, baigtųsi. Nemanau, kad reikia kažkokių ilgų ištestų diskusijų. Manau, kad dėl to gali susitarti suinteresuoti lobistai. Žinau, kad yra lobistų visose organizacijose, Europos parlamente taip pat, bet aš labai raginčiau jūs panagrinėti šį klausimą racionaliai. Dabar perinu prie Irano. Uh, Mes pasisakome prieš bet kokią karinę intervenciją Irake. Pasisakome už taikų sprendimą. Situacijos sprendimą Irane. Iranas yra mūsų kaiminė, labai svarbi regiono šalis. mes norime, kad, ši, kad padėtis Irane būtų išspręsta diplomatinėmis priemonėmis. Ir kaip jau sakiau, norime, kad būtų rastas sprendimas per diplomatinius kanalus. Manau, kad tai būtų lengviausias būdas ir pasirinkimas. Kaip jau sakiau, Iranas yra labai svarbi regiono veikėja, jį vaidinas ypatingą vaidmenį regione. Iraniečiai atkakliai primektinai teigia, kad jų brandolinė pramonė skirta taikiems tikslams, galbūt taip ir yra. Bet mums reikės priimti sprendimą, bet mes, mes neprieštaraujame brandolinės energetikos naudojimui, jeigu ji naudojama taikiems tikslams. Mes nenorime, kad brandolinė energetika būtų panaudota paskatinti ginklavimosi varžybas regione. Bet ieškant sprendimo, jeigu jo ieškome, reikia tai daryti pasitelkus regiono valstybės. Dabar norėčiau pakalbėti apie Katarą, savo valstybę. Ir tai paskutinis klausimas, kurį aptarsiu. Noriu atsakyti klausimą, užduotą klausimą apie moteris Katare. Katare moteris yra skiriamos ministrėmis, jos dalyvauja visuomenės gyvenime. Taip pat noriu pasakyti, kad pas mus nėra politinių kalinių mūsų, mano šalyje. Katare galioja nauja konstitucija kuri buvo patvirtinta referendume. Tai buvo ne vyriausybės e, paskelbta konstitucija. Ji buvo patvirtinta po to, kai buvo surinktas referendumas, kuriame dalyvavo, balsavo visi Kataro piliečiai. Mes puoselėjame spaudos ir užtikriname spaudos laisvę, žodžio laisvę, Pas mus renkami atstovai, pas mus yra renkami parlamento rūmai, taip pat veikia prekybos rūmai, į kuriuos atstovai taip pat renkami. kalbant apie žmogaus teisės ir darbuotojų teisės, noriu pasakyti, kad mes gerbėme šias teisės Katare. Žinau, kad jūs minėjote ataskaitą, kurią parengė jungtinėms valstijoms artima organizacija, bet aš norėčiau pabrėžti, kad kitais metais pas mus bus renkamas parlamentas ir apie tai pranešė mūsų šalies vadovas. Ir taip pat noriu jūs patikinti, kad kad mes rengėmės kurti demokratiškas institucijas savo šalyje, ekonominėje ir politinėje srityje. Žinoma, visada galima rasti ką pakritikuoti, kaip, kaip mes tvarkome, tvarkomės Katare, tačiau mes džiaugiamės kritiką, nes jo kritikos dėka galime tobulėti. Aš tikiuosi, kad atsakiau visus jūsų užduotus klausimus. Jeigu turite daugiau klausimų, mielai juos atsakysiu taip pat. Fragen. Ačiū, pan ministrė pirmininkė. Dar keturi kolegos norėtų pateikti klausimų. Norėčiau, kad jūs apsiribotumėte vieną minutę, kad viskas vyktų sklandžiai. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Romero. Gracias, presidente. Bienvenido, señor ministro, también. Valoramos su. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveikiname Jūs, ponė ministrė pirmininkė, atvykus pas mus. Mes žinome, kokia Jūsų pozicija e, Arabų, lygos, e, esate, Arabų lygoje, ten Jūs e, esate prisėmę lyderio vaidmenį ir norėčiau užduoti klausimą, kokią paramą teikiate salafistiniams judėjimams. Ar yra kažkoks fondas, kuris, kuriuo remiamas toks judėjimas, ar tas, to fondo veikla yra skaidri ir kokios sumos yra skiriamos? kokio dydžio yra ta parama ir kaip jūs kontroliuojate to fondo veiklą. Kad salaf, salafistai yra islamo judėjimas, tačiau pradžioje jie turėjo, turėjo e, sąsajų su teroristais. Ir e, įdomu, e, kokį vaidmenį dabar jie atlieka, pavyzdžiui, milici, milicijos padaliniuose Libijoje. Tai yra iš dalies agresyvus judėjimas, pavyzdžiui, Seitūno universitete yra vykdomos iš tai tikros inkvizicijos, e, taigi elgiamasi tikrai žiauriai ir kaipgi jūs elgiatės tų, tų judėjimų atžvilgiu, ar yra tas e, kažkoks fina, finansinės pramos fondas, toks panašus į mūsų demokratijos pramos fondą. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. To, to, uh, Minister, for, for... Norėčiau padėkoti ministrų pirmininkui iš tikrai didelius pasiekimus, uh, nes uh, per labai neilgą laiką to, Doha tapo uh, pasaulinės politikos vykdymo centru ir labai dėkingi esame jums ir už Al Jazeeros kanalą, televizijos kanalą ir visas jūsų pastangas susijusias su demokratijos klaida. Uh, Kaip Jūs vertinate Palestinos ir Izraelio konflikto tolesnę eigą, nes akivaizdu, kad e, mes, mūsų remiamas dviejų valstybių e, sprendimas e, vis labiau tampa kažkokia fata morgana, kuri nelemta niekuomet tapti tikrovę dėl Izraelio vyriausybės vykdomos politikos. Taip pat norėčiau sutikti su jūsų uh, mintimi, kad reikia e, gerbti demokratiškai vykusių rinkimų rezultatus ir Palestinoje tame tarpe taip pat. Norėčiau jūsų komentaro šiuo klausimu ir paskutinė pastaba šiame parlamente. tai, Persų įlankos tarybos e, e, intervencijų karybose ir e, kaip jūs vertinate jos veiksmus tame regione, ar jie, yra, jie gali vykti, ar jie, jie yra toleruotini? No, on the, on the... Noriu paklausti jūsų nuomonės apie revoliucijų padarinius. Paimkime populiariausią arabų valstybę Egiptą. Kai kurie žmonės teigia, kad e, gerai jaunimas norėjo revoliucijoje pasiekti daugiau laisvių, tačiau dabar turime daugiau politinių kalinių nei valdant Mubarakui. Žmonės norėjo daugiau e, geresnės ekonomikos, daugiau e, didesnės gerovės, daugiau medžiaginių dalykų, tačiau ekonomika dabar smunka. Egiptas patiria finansinių sunkumų, taigi kaip vertinate padėtį Egipte? Taip pat noriu išgirsti jūsų nuomonę ir padėties Bahreine vertinimą, nes revoliucija šioje šalyje buvo sustabdyta įsikišus e, jėgoms iš išorės. Taigi, kaip vertinate padėtį Bahreine, noriu e, jūs pasveikinti ne tik su e, pasiekimais vidurio rytuose, su jūsų diplomatiniais E, laimėjimais, tačiau <clears throat> taip pat ir pasveikinti jūs su pasiekimais gražaus pasaulio mastu svarbaus žaidimo futbolo srityje. Pirmininkas, ačiū. E, aš manau, kad mes e, pabandysime pirmiausiai išklausyti visų pozicijų ir susidaryti savo nuomonę, tačiau pirmiausiai noriu padėkoti Jums už pastangas teikti informaciją, kuri yra labai svarbi, e, formuojant savo paties nuomonę, savo pačių nuomonę. Norėčiau pratesti pono Rūčiako mintį. Vokietijoje buvo išleista knyga, kurios pavadinimas Revoliucija suėda savo vaikus. Egipte man susidaro toks įspūdis, kad ta Twitterio karta pralaimėjo dėl dabartinių permainų. Ir kad Egipte įsitvirtina pakankamai problematiškos jėgos. Kai matau, kad e, vakarų, kokius sunkumų e, savo veikloje Egipte patiria uh, vakarų politiniai fondai. Taip pat matau e, tuos pinigus rautus, kurie yra pumpuojami iš kitų arabų valstybių į e, Egipto rinkimų kampaniją. E, tai man kyla labai daug abejonių, kad Egipto visuomenė galės tapti pluralistinė. Antras klausimas susijęs su patirtimi, Egipto įvykių patirtimi Jeigu mes tiek daug dėsime pastangų, kad Sirijos režimas būtų pašalintas, noriu pabrėžti, kad esu dėkingas už jūsų ir Arabų lygos e, pasiūlymus ir iniciatyvas, tačiau mums kyla didelis susirūpinimas dėl mažumų padėties, ypatingai krikščionių mažumos, kad galimos permainos Sirijoje nepagerins jų padėties, ne tik krikščionių mažumos padėties, tačiau ir kitų mažumų. Taigi, kaip e, reikėtų elgtis, kad revoliuciniai e, procesai e, nesudarytų, nepablogintų padėties didė, dideliai gyventojų daliai, kaip pavyzdžiui, koptams Egipte. Kaip turėtume bendradarbiauti, kad šiuose sritise vykstantis pokyčiai e, padidintų teisingumą tų regionų gyventojų atžvilgių, apskaitai pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Taigi jums žodis, ponė ministrė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Noriu užduoti, atsakyti klausimą, kuris buvo užduotas e, apie e, prezidento Bašaro galbūt patraukimą tarptautinį baudžiamą į teismą. Jeigu siriečiai pareikalautų tokio proceso, tai jis turėtų būti vykdomas. Manau, noriu priminti atitinkamas konvencijas ir sutartis, kuri, e, kuris buvo pasirašytas tarp Persų įlankos tarybos ir ES prieš 20 metų buvo pasirašytas prekybos susitarimas tarp Persų įlankos tarybos šalių ir ES. Galime teikti, kad e, regioninio bendradarbiavimo e, ir bendarbiavimo tarp e, Persų įlankos šalių laukia pakankamai šviesi e, ateitis dėl e, salavitų sektos. Nemanau, kad tai yra teroristinė organizacija. Galiu pasakyti, kad salavitai bando sekti savo protėvių e, e, pėdomis, e, pranašo mokymo vadovautis, tai tikrai nėra teroristinė organizacija, nors pakartos, pasikartosiu, nesu specialistas, kad galėčiau visapusiškai vertinti Atsiprašau, sako kalbėtojas, kad nuolat e, kaitalioju kalbas, e, perėnu iš e, arabų į anglų kalbą, kadangi buvome Britų kolonijoje, tai kalbame angliškai, tai yra antroji mūsų kalba. Jeigu ne, nemokame ko nors paaiškinti arabiškai, tai bandome paaiškinti anglų kalbą. Labai svarbu nesuprantu painioti e, terminų ir apibrėžčių ir nemauti visko ant vieno kurpalio, visus e, islamiškus dalykus vertinant kaip susijusius su e, terorizmu. Esama jėgų, kurios bando išspausti naudos iš tokios konfrontacijos tarp islamo ir likusio pasaulio. Neseniai e, e, anksčiau buvę islamistai, pakankamai radikalus, e, nemažoje dalyje arabų valstybių tapo ir vyriausybės pareigūnais. Daugumoje arabų šalių islamas yra vyraujanti svarbiausia lygiai, tačiau esame taip pat ir mažumų ir stengiamasi apsaugoti tų mažumų teisės, ar tai būtų krikščionys, ar kitos mažumos nes e, šios mažumos yra sudėtinė e, savo gyvenamos šalies e, visuomenės dalis. Nesvarbu, ar jie gyventų Sirijoje ar kur nors kitur. Labai svarbu, kad nebūtų naudojamasi mažumų interesais ir mažumų kortą nebūtų žaidžiama siekiant kitokių tikslų ir interesų. Dėl uh, klausimo apie teroristų organizacijas veikiančias Libijoje. Manau, kad po to chaoso, kuris e, atsirado po 43 metų ankstesnio režimo valdžios e, ir po Egipto bei Tuniso revoliucijų, tiksliau palyginant revoliucijų padarinius Egipte ir Tunise su padėtimi E, Libijoje, tai Tunise ir Egipte išliko valdžios kažkokios tai institucijos, e, e, valstybės struktūra išliko, tuo tarpu Libijoje nebuvo valdžios institucijų, buvo vienas valdantis asmuo ir ginkluotos pajėgos, ginkluotos milicijos būrei, todėl ir kilo tas chaosas Libijoje šiuo metu nacionalinė pereinamųjų laikotarpio taryba dabar turėtų e, susitarti e, e, ir dėti pastangas, kad Libijoje atsirastų valstybės valdžios struktūros, mes teiksime jam tarybai Libijos atitinkamą paramą. Buvo minėtas tam tikrų jėgų suinteresuotumas toliau plėtoti konfrontaciją tarp islamistų ir neislamistų. E, mes siekime, kad būtų e, viskas grindžiama e, daugmaž tarptautinės teisės principų, būtų gerbiami visų interesai ir teisės, ar tai būtų žydai, ar krikščionis, ar musulmonai. Mes siekime bendrabiauti su asmenimis, kurie gerbė tarptautinę teisę galiojančius teisės aktus, o e, nežiūrime į tai, koks yra tų žmonių tikėjimas. Žinoma, e, esate teisūs revoliucijos, jų padariniai juntami ilgą laikotarpį ir e, ta Twitterio kartos revoliucija, kuri vyko Egipte, ją sukėlė E, vidurinysis gyventojų sluoksnis, o ne, pavyzdžiui, skurdžiausiai gyvenantis šalies gyventojai. Nes e, Egipto valdžios režimas ir e, valdžios perdavimo tvarka šiems žmonėms buvo nepriimtina. Žinoma, Marokas, Jordanija, pavyzdžiui, yra monarchijos ir ten problemas bandomas spręsti kitais būdais. Aš e, manau, kad e, monarchijos tose minėtose šalise jaučia, ko nori jų e, gyventojai ir bando reaguoti į tuos naujus poreikius. Taigi monarchijose liaudės balsas, žmonių balsas juntamas stipriau. Kalbant apie finansinę paramą, kuri buvo teikiama taip pat ir iš arabų šalių reikia informaciją nuodugniau e, patikrinti. Bahreinė buvo vykdoma intervencija, mes buvo kaltinami, kad salavistams, salafistams mokėjom pinigus, e, rėmėme juos finansiškai, mes tačiau E, finansiniai paramai renkame aukas iš Kataro gyventojų ir tos aukos, jų apimtis yra labai nuodugniai kontroliuojamos atitinkamų institucijų, stebima kokiais tikslais yra panaudojama teikima finansinė parama, pavyzdžiui, mečetėms, mokykloms statyti ar panašiai. Negaliu šimtų procentų garantuoti, kad e, tos taisyklės nėra apeidinėjamos. Galbūt ir jūsų šalise veikia labdaros organizacijų, kurios e, <clears throat> turimas finansinės lėšas panaudoja kitais neprimtinais tikslais. Visuomet pažeidimų pasitaiko. Tačiau mūsų šalies biudžete nėra numatyta jokia eilutė, e, iš kurios būtų skiriamos paramos lėšos tam tikriems judėjimams politiniams ar kitokiems kitose šalise. Manome, kad žmonės yra laisvi pasirinkti savo e, politinės pažiūros arba e, tikėjimo. Korone yra užfiksuotos atitinkamos nuostatos. Persų įlankos tarybos intervencijų į Bahreiną. Kalbame apie susitarimą, kurį pasirašė e, prieš 20-30 metų. Tikslas buvo panau, turėti galimybę panaudoti tą susitarimą prieš iškilus tam tikrai situacijai ir jeigu kokia nors valstybė paprašytų, kad tos paėgos būtų dislokuotos, tai e, tos, tuo atveju ir būtų dislokuotos. Yra įstatymas šiuo klausimu. Aš neginu šių pajėgų egzistavimo, bet tos pajėgos buvo nusiūstos, kad būtų suteikta apsauga kai kurioms įstaigoms, institucijoms Bahreinė. Aš nesau, kad Bahreinė problemos nėra, ji išlieka. Tačiau, kalbant apie problemą, kurią pripažįsta valstybė, yra, ji bando tą problemą nedėlisant spręsti, nes kad, dvi, dvi, kad Bahreinė toliau užtiktų dviejų, dviejų rūšių visuomenė, dviejų kastų visuomenė. Ponas Basiūni parengė tarptautinę ataskaitą šiuo klausimu ir tie, kas pažydžia taisyklės, kas pažįsta taisyklės, jų atvejai yra tyriami. تدخلات الخارجية في المنطقة وهنا لست أريد أن أذكركم بأن هذا Taip pat Nenorėčiau priminti, kad tai yra tiesiog pretekstas. Tokia yra realybė šiame regione. Mums reikia išsiaiškinti, kogi tautos tam regione iš tiesų nori ir visko pasiekti dialogo keliu, taikos keliu, atsižvelgiant į tų tautų e, nuomonę. Emyras taip pat sakė, kad nesvarbu. E, kokiu būdu vyktų reformos, e, ar iš apačios viršo, ar iš viršaus į apačią, jos turi vykti taikiai. Tikiuosi, kad e, atsakiau į visus jūsų klausimus. Niekada nesistengiu išvengti e, klausimų, net jeigu jie yra ir labai jautrus. Ir jeigu ką nors praleidau, tai tikrai to visai nenorėdamas. Dėl Egipto tiesa ir dėl religinių mažumų ir Palestinos, taip. Kaip žinote, Palestinos klausimas yra svarstamas saugumo taryboje, yra atitinkama saugumo tarybos e, rezoliucija, kurios, kurią vetuoja Izraelis. Mes norime, kad Izraelio ir Palestinos konfliktas būtų išspręstas taikiai. Reikia dviejų valstybių e, pagal 67 e, metų sienas Jeigu nebus pris, išspręstas šis e, klausimas, tuomet mes kitoms ateinančioms kartoms paliksime tą e, nesibaigianti konfliktą, kuris gali dar labiau įsiplėksti. Izraelio kaiminystė yra dabar kitokia. Ir e, Izraelis turi tą pripažinti arabų šalių vyriausybės ir Izraelio e, vyriausybė turi atsižvelgti ir į tarptautinės bendruomenės poziciją, negali jos ignoruoti. Ir jeigu priešingo atveju tas konfliktas ir toliau tęsis. Ir, ir toliau tiksės ta bomba šiame regione, kuri gali sprokti. Mums reikia tą sprendimą e, priimti, spręsti šį konfliktą remiantis tarptautinę teisę ir taikiai. Dėkuoju.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 kad būtų atverta erdvė virš Persų įlankos regiono. Me, be abejo, mes pasisakome už tai, kadangi tai būtų skatinamas turizmas, e, kelionės, e, tautų supratimas tarpusavio. Visa tai yra teigiami dalykai. Dėl to be abejo reikia dėti pastangas, kad taip ir būtų. Ir aš su savo kolegomis e, Persų įlankos bendradarbiavimo taryboje apie tai kalbėsiu. Dėkoju. Ačiū ponė ministrė pirmininkė, dėkoju, kad atvykote pas mus ir taip atvirai su mumis diskutavote. Tikiuosi, kad mūsų e, kontaktai ir toliau tęsis, kadangi esame e, viena iš pasaulio, vienas iš pasaulio regionų, e, kuris turi jausti tarpusavio bendradarbiavimo būtinybę ir aš tikiuosi, kad mes su jumis toliau palaikysime glaučius ryšius. Norėčiau palinkėti jums geros kelionės namo. Thank you.